šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų. Balsavimas vyks rytoj per pietų. Na, o perinant prie kito klausimo, norėčiau atkreipti dėmesį, kad vienas 2001 raštiškas pakeitimas patiktas Batselime, Rin, Levandovski ir kitų dėl specialių olimpinių žaidinių gavo pusės parlamentarų pritarimą, todėl prašant pasirašiusiems e, šis pareiškimas bus paskelbtas ir nusiustas atitinkamiems adresatams. Toliau pagal mūsų darbo atvarkę reikia pereiti prie diskusijos dėl padėties Moldavijos Respublikoje. Man atrodo, kad kolega Watson nori pasakyti mums, jog